ir SMM Gruzijos misijai vadovavo porą metų. Ambasadorius ir anais metais panašių laikų buvo atėjęs į mūsų komitetą, pakomitetį, kad pakalbėtų konkrečiai apie šią misiją. Ir dabar jis vadovauja CPCC, tai yra ypatinga organizacija, agentūra, jį prižiūri. Um, saugumo ir gynybos politikos misijas vykdomas būtent šiame kontekste. CPCC struktūra susilaukė didžiulio mūsų dėmesio. Ambasadoriau mes nekartą rengėme įvairius klausimus, sulaukėme vizitų šio klausimu ir Mūsų pranešimuose taip pat apie tai kalbame konkrečiai kolegos Gualtieri, kuris dabar štai ateina į salę pranešime, taip pat apie tai konkrečiai kalbama. Mes būtent galvojame apie CPCC vykdomas funkcijas, tinkamą finansavimą. Dabar yra atliekamas visas šio sektoriaus pertvarkymas, kuriant išas veiksmų tarnybą ir CPCC labai svarbu yra, kad turėtų viso tinkamo personalą. Uh, nes personalo klausimas yra labai jautrus, kai na, kalba apie mm, visų operacijų, ar tai būtų civilinės ar karinės, mm, planavimą ir vykdymą. Um, parlamentas gal yra. Uh, tikrai labai plačių užmojų, kartais net pernelyg plačių užmojų, kai siekia uh, būtent šios ryties pažangos per vienos bendros struktūros sukūrimą. Tai yra mūsų ankstesnis reikalavimas, kuris buvo labai racionalus, pagrystas, galvojant apie tai, kad ES turi tiek daug įvairių misijų kurias, ir operacijų, kurias vykdo ir kurias reikia prižiūrėti. Aišku, tarybos lygmenių visą tai yra prižiūrima, tačiau mes labai norime, kad išorės veiksmų tarybos tarnyba turėtų tokią atskirą struktūrą, kuri galėtų prižiūrėti e, visas tas operacijas ir misijas, kad tai e, būtų ar tai konkrečiai, ar tai virtualiai vykdoma priežiūra, ar tokios operacijos kaip Libijoje, ar panašiai. Noriu priminti būtent tą kontekstą, nes tai yra labai svarbu. Reikia, aišku, paminėti Euleks Kosovo, bet taip pat e, Pol, pol e, Afganistane, taip pat ir Gruzijos misija, kurią jūs puikiai žinote, Bosnijos misija, Eupol e, misija. Palestinos okupuotose teritorijose, um, Rafo ir taip toliau, uh, žeks, Irake, Eupol Kongo, klausimai bus kitą savaitę. Uh, Taigi yra daug tų misijų jūsų mm, mandatas yra jas priežiūrėti, kai kurios iš jų mm, pakankamai greitai baigsis, taigi įdomu būtų pažiūrėti, kaip šiuose misijose, kokia yra situacija, kaip yra personalas per, perdislokuojamas ir taip toliau. Mes Mm, kaip aš jau jums sakiau, CPCC būtent bendrai vertiname visame kontekste, ne vien tik tai kiekvieną misiją, bet žiūrime plačiau, žiūrime apie šios struktūros patį e, išorės veiksmų tarnybos kontekste. Mūsų tikslas be abejo turėti aiškesnę, platesnę CPCC viziją, matyti visą jos aplinką, visą kontekstą. Taigi, ambasadorio žodis jums. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami uh, parlamento nariai, CPCC yra krizių valdymo struktūros Europos išras veiksmų tarnyboje dalis. Organigramoje šios tarnybos yra mūsų aiški padėtis dešinėme viršutinėme kampe. Aišku, jūs žinote tą organigramą puikiai. Mes esame Kortenbergo aveniu greta naujojo išras veiksmų tarnybos mastato. Taigi, kokios būtų dabar tos visos struktūros? Uh, Mm, pirmi, iš pirmininko supratau, kad mes netiek dėmesio skirsime konkrečioms misijoms, kiek daugiau būtent toms vadovavimo struktūroms, kurios dirba Bruselėje. Tai mm, aš, taip suprantu, esu pirmasis tokios struktūros vadovas, kuris ateinu į jūsų komitetą pasikalbėti. Taigi aš bandysiu pristatyti ir kontekstą, kaip mes atrodome kitų struktūrų padalinių kontekste. Taigi kalbu apie civilinius operacijų planavimo ir vykdymo pajėgumus. Mes Europos karinį štabą ir CMPD krizių valdymo politinį direktoratą. Be abejo, mes dirbame toms institucijoms, kurios būtų štai CIFCOM Europos karinis komitetas, iš esmės tai būtų mm, karinis štabas e, komiteto ir CMPD, CMPD taip pat būtų SECEN, Torehon, Europos gynybos agentūra Madride, Europos gynybos agentūra Briuselėje. Es, strateginių tyrimų institutas Paryžėje. Ką mes kaip CPCC darome? Istorinis kontekstas, tai būtų tarybos devintas DG, tačiau po to buvo nuspręsta, kad Reikia konkretesnių tokių profesionalių struktūrų, kurios galėtų prižiūrėti ES misijas, kadangi jų mm, buvo vis daugiau ir daugiau. Taigi buvo sudarytas CPCC 2009 metais. Dabar turime aštuonias misijas. Iš viso buvo vykdoma 15 e, civilinių misijų, iš viso 23 buvo misijos, tai yra likusios 8 buvo karinės misijos mišrių civilių karinių ar karinių civilinių misijų nebuvo. Taigi galbūt tai būtų svarbus pasikeitimas ateičiai. Jūs aišku suprantate, kad Europos saugumo ir gynybos politika per istoriją smarkiai augo rutuliojosi, aišku, prisiminsime Balkanų situaciją tie Balkanų karai. Toje, tame kontekste buvo daug JAF vaidmens, aišku, karinių misijų buvo didelis vaidmo. Taigi tos institucijos vis dar karinėje pusėje yra labai stiprios, didelės. Tuo tarpu civilinėje pusėje personalo yra gal tik pusė palyginti su, su tuo, kas yra karinėje pusėje, tai aš turiu omenyje CPCC. Taigi iš esmės, ką mes darome, koks yra mūsų kasdienis darbas. Mes vykdome tas misijas, aš taip suprantu, jūs gaunate visas ataskaitas, toliau mes jau perdodame viską PS kitoms institucijoms, kuriams svarbu, svarbios tos ataskaitos jų kasdieninėme darbe. Uh, Mes duodame nurodymus įvairius, įsakymus toms misijoms, mes sprendžiame incidentus, žiūrime, ką reikia pakeisti, kalbamės su priimančios valstybės atstovais, lankomis misijose, kad susidarytumėm įspūdį apie tai, kas vyksta ten vietoje. Tai yra tai, ką mes vadiname misijų vykdymu. Toliau yra misijų palaikymas. Tai yra žmogiškiai ištekliai, finansai, pirkimai turto, tai yra kapitalo išlaidos. Čia, aišku, svarbiausia yra žmogiškiai ištekliai. Turime apie 4 tūkstančius darbuotojų tose aštuoniose misijose kukliai labai čia atrodo situacija, kai palyginame tai su kitomis institucijomis, kaip jungtinės tautos, tarkim, kurios siunčia panašias misijas. Ten būtų gal apie 20 tūkstančių darbuotojų, aš nežinau tikslių skaičių, taigi tikrai mes esame mažučiai palyginti uh, su tokiamis organizacijomis, jau ne, ne, neminėsiu nei NATO, uh, Taigi, štai kokiame kontekste mes dirbame. Tai yra taip pat institucijos, su kuriamis mes konkuruojame dėl darbuotojų, bent jau mūsų valstybių narių lygmenių, nes visos to, tos valstybės taip pat yra, turi dar ir, ir į NATO, ir į jungtinės tautas, bet taip pat ir Europos Sąjungos misiją siūsti personalą. Tad labai svarbu, kad turėtumėm pakankamai personalo. Be to ir valstybių narių finansinė situacija yra itin svarbi. Ji lemia, kiek gali valstybės narės pasiūsti e, personalo. Nes aišku, kad krizės nepaiso verslo ar finansinės situacijos ir tikrai viskas ne, neligiai grečiai vyksta. Kitas dalykas dėl žmogiškų išteklių tai yra kvalifikacija, nes mums reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Dauguma, kas pas mus dirba, yra policijos pareigūnai. Kaip žinote, čia yra tarp policijos pareigūnų ir kariškių yra esminis skirtumas. Mm, kariškiai priešingai nei tai, ką sako krašto apsaugos ministerijos, paprastai visuomet gali būti pasitelkti, gali būti e, nusiųsti kažkur tai. Tuo tarpu policijos pareigūnai, jų visuomet trūksta, jie iš tikrųjų turi dirbti savo darbo vietoje ir jeigu juos mes išimam iš tenai, tai jau jų trūksta savo šalyje. Tai yra, aišku, tokia situacija ir todėl vidaus reikalų ministerijos labai nenoriai siunčia su savo darbuotojus ir mums reikia nuolat labai intensyviai dirbti su jais, kad tikrai gautumėm tiek, kiek reikia tų, tų pareigūnų. Tad dar kartą noriu akcentuoti, kad mums labai svarbu turėti pakankamai darbuotojų ir pakankamai kvalifikuoto žmogiškų išteklių. Na ir dar vienas dalykas. Čia dėl skaičių, dėl finansų. Ne visuomet tie skaičiai yra geri, nes ne viskas, aišku, sutampa. Čia reikia paminėti išorės veiksmų tarnybos biudžetą. Mes išleidžiame apie 300 milijonų eurų per, per metus aštuoniuose misijose. Tai yra ir dienpinigiai tiems, kas yra um, atsiusti iš valstybių narių. Uh, aišku, jų pagrindinį atlyginimą jiems moka valstybės narės, o mes mokame dienpinigius, kaip jungtinės tautos, pavyzdžiui. Taip pat turime mokėti tiems darbuotojams, kuriuos mes pasisamdome patys pagal darbo sutartis. Tai yra, kai valstybės narės negali pakankamai mums atsiųs darbuotojų, ne, neturi ir taip toliau. Tai mes turime susirasti ir pagal darbo sutartis pasisamdyti patys. Taip pat, e, kalbant apie įrangą, e, labai e, svarbios visų pirma transporto priemonės. Jas mes turime įsigyti vėlgi čia Europoje, Europos rinkoje ir pirkimai yra vienas iš didžiausių mums kylančių sunkumų. Pirkimams vadovauja Europos komisijos finansų reglamentas ir tas e, finansų reglamentas, kaip tikriausiai žinote, buvo e, sukurtas e, visų pirma tokiams užduotėms atlikti, kurios yra susijusios su bendra žemės ūkio politika, bendratarbiavimu ir todėl yra numatyti gerokai ilgesni terminai, gerokai metodiškesnis lėšų panaudojimas, todėl e, krizės e, metu e, tai kelia mums sunkumų. Ir tai yra antrasis sunkumas, su kuriuo susidurėme palaikant misijas. Be kasdienio darbo, kasdienio palaikymo misijose mes taip pat atliekame planavimą, kuriame metodologiją, uh, galvojame apie tai, ką galime pakeisti mokymo e, srityje, mokymo prieš misiją, mokymo misijos metų srityje. Ir be abejo, taip pat labai svarbi tema yra misijų auditas, kaip e, mes e, galime pamatuoti, įvertinti misijų sėkmę, nes e, Ir tai yra gana sudėtinga, nes misijos sėkmė priklauso ne tik nuo gero valdymo, didžiąją dalimi e, tai priklauso ir e, nuo e, išorinių veiksmų, nuo to, kas vyksta misijos vietoje. Svarbu, kiek sėkmingai mes galime visą tai atsižvelgti ir ne visada tai pavyksta padaryti sėkmingai. Taigi sėkmė labai didelė dalimi yra e, lemiama išorinių veiksnių. Ir labai sunku ją pamatuoti ir vertinti, kad būtų galima daryti išvadas e, dėl to, e, kas vyko ne taip misijoje, kas vyko sėkmingai. Tai yra labai svarbus klausimas audituojant misijas. Tiek dėl planavimo ir be to, žinoma, teikiame patarimų e, SIFCOM, RELEX e, e, ir PSE, kuris yra mūsų pagrindinis klientas. Kokie yra skirtumai krizių valdymo situacijose su kitomis institucijomis, kuriuose dirba CMPD ir kariniai atstovai? Čia verta kalbėti apie kariškius, nes e, kariškiai, priešinkai nei mes, nevykdo e, misijų. Mes e, daug diskutuojame apie Berlynas plus, apie misijų buveinės ir valstybės narės nėra susitarusios dėl kariškių kurie į savo buveinės galėtų vadovauti misijoms. Misijoms paprastai vadovaujama e, iš kitur pavyzdžių iš Potsdamo, bet Bruseliu kol kas dar neleidžiama to daryti. Taigi, ENOS teikia patarimus kariniam komitetui, o karinis komitetas teikia patarimus dėl karinių operacijų ir jo vaidmuo yra visiškai kitoks. Mes taip pat teikiame patarimų, bet daugiausia mes vis dėlto vykdome misijas. Uh, CMPD krizių valdymo politikos direktoratas. E, jo e, veikla daugelis ryčių dubliuojas, nes CMPD taip pat iš dalies dirba su mūsų misijomis ir taip pat su karinėmis misijomis. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad CMPD dirba su misijos e, prieš vykdant jas dažniausiai. Kai e, iškyla kokia nors krizė, e, ir ES tarėsi dėl kokios nors misijos, tuomet e, CMPD imasi iniciatyvos, imasi darbo ir e, rengia krizių valdymo e, strategiją, koncepciją. Mes, žinoma, tuo pat taip pat užsiimame, nes tai yra ne tik strateginis politinis darbas Taigi mes e, teikime patarimus e, CMPD dėl to, ką mes galime nuveikti. Tuomet CMPD rengia e, krizių valdymo koncepciją, taryba sprendžia dėl misijos ir kitas žingsnis yra tai, kad mes rengiame visų operacijų koncepciją ir teikiame patarimus busimam misijos vadovai dėl tų konkrečių veiksmų, dėl konkrečių operacijų. Kai pirmą kartą vykdėme e, civilę e, misiją Bosnijoje 2003 metais, e, ji turėtų jau būti uždaryta netrukus, arba bent jau apribota gerokai. Tik 2003 metais nebuvo kitų planavimo procedūrų, todėl mums teko pasitelkti NATO planavimo procedūrą ir adaptuoti ją pagal mūsų specifines sąlygas. Kai jau yra tarybos sprendimai, kai visas planavimas yra įvykdytas, mes vykdome misiją. Kai e, misijai reikia pakeisti strateginę kryptį, tuomet vėl CMPD e, įsitraukia į e, procesą ir e, parengia misijos strateginį vertinimą. Jis yra e, aptar, aptariamas EPS e ir e, mandatas gali būti pakeistas po to vertinimo. Taigi matote, kad mes labai daug bendradarbiaujame su um, CMPD. Mūsų uh, veikla ir jų veikla iš dalies dubliuojasi, bet produktyviai. Ir tai yra svarbu uh, karinio personalo požiūrį, nes uh, šiaip uh, mūsų misijos yra visiškai atskiros ir jie mus remia tik patarimais. Bet ES yra svarbu turėti labai e, platų instrumentų, priemonių pasirinkimą, kad jį galėtų vykdyti ir karinės misijas, ir civilės misijas. Ir e, atsižvelgiant į visą komisijos e, vykdomą darbą, galima taip pat vadovauti misijos, misijoms pasitelkiant civilės priemonės. Yra misijų, kuriuose e, e, civilis aspektas yra derinamas su komisijos veikla ir e, visą tai vykdoma civilinėmis priemonėmis. Taip pat, žinoma, gali būti ir mišrių civilių karinių misijų. Taigi, manau, kad mes turime suvienodinti visas esamas priemonės ir dabar yra svarstomas pasiūlymas, vadinamasis Vaima e, pasiūlymas, kurį pateikė Prancūzija, Vokietija ir Lenkija ir pagal jį yra siūloma e, sukurti jungtinę misijų buveinę Kortenbergo e, gatvėje, kad misijų vadovai e, vis dėlto ir toliau dirbtų nepriklausomai vieni nuo kitų, atskirai e, pagal misijų pobūdį, bet mes gerokai glaudžiau bendradarbiautume ir tai būtų įmanoma, jeigu būtų mūsų vykdoma mišri e, civilę karinę misiją ir jai kartu vadovautų kita buveinė iš Junktinės karalystės, Prancūzijos ar kur nors kitur. Taigi mm, toks pasiūlymas yra pateiktas. Ar jis bus įgyvendintas, e, dar neaišku. Turime rasti būdą glaudžiai bendradarbiauti su kariniu personalu, kad galėtume e, teikti planą dėl integruotos misijos ir kad galėtume išnaudoti visą ES potencialą, kuris e, šioje srityje yra gerokai geresnis negu, tarkim, net ir jungtinių tautų organizacijos. Mm, kalbant apie civilę misijos dalį, e, šioje dalyje e, reikia labai daug lėšų pasitelkti iš nacionalinių e, biudžetų ir taip yra daroma. Turbūt tiek, dabar išklausysiu jūsų pastabų ir pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ambasadoriu. Ačiū, ponė ambasadoriu. Norėjau pasisakyti keletas kolegų, aš norėčiau savo ruoštų porą klausimų užduoti. Pirmiausia, dėl to labai svarbaus klausimo. Jūs pats turėjote išgyventi tą vietoje. Turiu galvoje sunkumus susijusius su konkursais ir su e, visoko pateikimu. Aišku, į vietą. Aišku, labai daug laiko ir energijos yra išvaistoma misijose, aišku, ir pinigų. Tas problemas sprendžiant, kada visa įranga pateikiama į vietą. Ar jau kažkiek pasistumėta dėl tos minties teikti sandėlį? Kas vyksta, sako pirmininkas su mikrofonu. Taigi, Ar yra svarstoma galimybė, pirmininkas abejoja, ar vertėjai girdi. Ir sako, kad didelės salės yra gerai, bet ne visada gerai galima girdėti. Taigi tas momentas misijų atveju yra labai svarbus ir misijų vadovams labai palengvintų dalę, jeigu būtų steigiami tie sandėliai. Dabar dėl personalo. Jūs kalbėjote apie tai, kad valstybės narės vis dažniau susiduria su problema pateikdamos teisininkus ir policininkus, personalą tokį, teisininkus ir policininkus. Nes jeigu daugia nacionalinės misijos vyksta, tai vis tik tais e, linkia valstybės narės tuos tas paėgas panaudoti pas save viduje. O kaip jūs, kaip CPCC vadovas, žiūrite į šią problemą? Ar viskas turėtų per kops atstovus eiti, ar jūs turite kažkokios veiksmų laisvės ir galite kai kurias ministerijas paraginti tiesiogiai. Kaip su nacionaliniais parlamentais? Ar jūs tiesiogiai susitinkate su nacionaliniais parlamentais, su jų atstovai, šalia ambasadorių, šalia kopso, dar ir parlamentarams kalbate apie e, reikiamus personalo narius, kurios turėtų, kurie turėtų būti siunčiami į misijas? Mikael Galeris nuo EPP. Dėkui. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti poną Haberį atvykusi mūsų pakomitį. Nors salėje yra keistų garsų, kažkokių panašu, kad vertimas puikiai veikia. Taigi, dabar dėl pirkimų, jeigu turėtumėm kažkokį tokį sandėlį, ar jeigu būtų nuspręsta, kad tai netinkama, gal būtų galima mm, galvoti apie individualius e, konkursų skelbimus ir gal būtų galima galvoti apie kažkokią tokią mm, šabloninę sutartį su mm, rangovais, tiekėjais, kad galėtumėm pasirūpinti tiekimu įvairioms misijoms. Man atrodo, yra buvę praeitįje ko, tokių sutarčių. Uh, tokios plačios bendrosios sutartys būdavo sudaromos e, ir, ir tuomet tos kompanijos tiekdavo misijoms, kas reikalinga pagal pagrindų sutartis. Tai dabar dėl policijos pareigūnų, jūs minėjote tą problemą, yra ir kita problema. Uh, civilinės struktūros, e, kai eina kalba apie tokias e, operacijas. Mes žinome, kad ir NATO nori prisimti savo vaidmenį civilinių operacijų srityje. Aišku, galbūt yra kažkokių tai čia pranašumų, kad ES to užsima, tačiau ir NATO galvoja apie tai, tai aš nežinau, ar tikrai tai būtų gerai, ypač turint omenyje, kad reikėtų kvalifikuotų darbuotojų ir čia. Toliau dėl e, Veimaro trikampio ir Lenkijos pirmininkavimo prioritetų. Jie irgi ketina kažką tai daryti šioje srityje. Tai jeigu panalizuotumėm, ko yra pasimokyta iš praeities, pažiūrėjau, iš Libijos konflikto, manau, galėtumėm geriau įvertinti, kokie būtų mūsų konkretus poreikiai. Vienas dalykas, ką ne visiškai supratau, jūs sakėte, kad turite e, savo būstinę Kortenbergė. E Bet taip pat minėjote, kad ar turite ir kai kuriais atvejais pasikliauti nacionalinėmis struktūromis. Aš galvoju, kad šiuo atveju e, visa tai, kas susijęs su planavimu, turėtų būti atliekama Briuselėje, visapusiškai tai apimant. Aš žinau, kad ir, ir Britai, ir dar kažkas tai gal nori čia sudalyvauti ir, ir, ir įvairiai vadina tuos dalykus. Uh, Aš norėčiau pasteirauti, kiek jau čia planavime pasistumėta. Mm, aš žinau, kad ponia Ašton norėtų lyg ir tokią tarpinę ataskaitą paskelbti Liepos mėnesį. Tai kaip, kas vyksta jūsų padalinė, kiek yra padirbėta, kiek yra su tomis iniciatyvomis pasistumėta į priekį. Žinau, kad kai kurios lyg iniciatyvos yra pristabdytos CPCC. Manas Gualtieri socialdemokratų vardu. Grazie, grazie di essere qui. Eh. Labai ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Tikiuosi, kad su šia svarbia instanciją su CPCC ir toliau palaikysime intensyvius ryšius, kaip sakė pirmininkas Anžan, mūsų komisi, komitetas. Dar šiais metais parašė metinę ataskaitą apie e, bendrą saugumą ir gynybos politiką kai kur yra šnekama apie tai, kokia, koks vaidmuo ir kokia CPCC e, turėtų būti ir kokia struktūra. Dar keletas klausimų, kuriuos iškėlė panas Lambert. Pirmiausia, parlamentas kėlė klausimą dėl to, ar CPCC yra pakankamai žmogiškų išteklių, uh, kadangi misijos yra be galo sudėtingos ir tas misijas reikėtų labai sėkmingai vystyti. Taigi mano pirmas klausimas būtų susijęs su operatyviniu planavimu ir su jo mastais. Man nepatinka, kad tokių plačių užmojų misija misijai skiriama tiek menkai žmonių išteklių. Toliau dėl operacijų vykdymo. Ataskaitoje nematau, kad tai būtų atspindėta, bet jeigu pasižiūrėsime į CPCC organigramą, tai pamatysime, kad yra atitinkamai viskas suskirstyta pagal misijas. Ir iš to neaišku, kaip proporcingai skirstosi žmogiškiai ištekliai pagal misijų svarbą. Taigi kaip galėtumėte paaiškinti tas iš pirmo žvilgsnio atrodančias disproporcijas, e, kada misijos kaip ir svarbios būtų, bet žmonių skiriama nepakankamai. Dėl biudžeto valdymo. Parlamento pasiūlyme buvo minimas CPCC atliktas darbas, kada vadovavo jūsų pirmtakas. Tarnybą atitinkamai reikėjo pertvarkyti, sukurti tarp institucinį biurą, CPCC e, komisiją, tame biure turėtų e, dirbti ir tas biuras turėtų būti atitinkama platforma įvairiems veiksmams vystyti. Ir taip pat e, dar dėl įvairių priemonių, kurios reikėtų pasitelkti rinkoje. Trečias dalykas - CPCC ir kariškių. CPCC darbuotojų ir kariškių kiekio disproporcija. Tai nėra labai naujas dalykas, tačiau parlamentui tai yra svarbus klausimas. Kokius galima būtų numatyti sprendimus sprendžiant šį klausimą? Kaip ateityje reikėtų jį spręsti? Dar porą klausimų norėčiau užduoti. Išorės santykiai. Čia turiu galvoje Libiją ir krizę viduržėmio jūros valstybių regione. Turime tam tikrą struktūrą, kuri užsijima santykių palaikymų tarp SDC ir komisijos atstovų. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip turėtų būti atliekamas tas darbas? Kaip turėtų būti koordinuojama PSDC ir e, išorės tarnybų darbas, kaip jų tarpusavio santykiai turėtų būti reguliuojami. Ir dar paskutinį klausimą norėčiau užduoti. Parlamente mes aptarėme ir Liepos mėnesį balsuosime dėl finansinio reglamento bei pakeitimų jame. Aišku, kad civilinių e, misijų biudžetą, tai irgi gali įtakoti. Ir mano klausimas būtų toks, ar galėtumėte išnagrinėti parlamento pasiūlymus, o išnagrinėjęs nuspręsti, ar e, tie pasiūlymai yra geri, ar galbūt per daug griežtumo juose. E, Man labai svarbu, kaip, ką Jūs galvojate tiek apie šio komiteto e, biudžetinius aspektus, tiek apie kitų. Pone Nikolai. Question, uh, but, uh, are... Turiu klausimą, du klausimus norėčiau Jums pateikti. Vienas iš jų yra susijęs su e, pajėgumo pagrindinė užduotimi. Uh, Ir dar norėčiau pasteirauti dėl ketvirtosios kartos procesų įgyvendinimo ypatumų. O kitas klausimas yra susijęs e, su žmogiškaisiais ištekliais. Valstybės narės e, parengia personalą, kuris dalyvauja civilėse operacijose, vyksta specifinis e, mokymas valstybėse narėse. Ar Ar tai e, jūs at, Ar e, tokį mokymą organizuojate jūs ar valstybės narės? Ar jūs planuojate e, papildomą misijų mokymą, kuris būtų labai svarbus e, e misijų e, sėkmai? Ir kitas dar klausimas dėl personalo atrankos e, kriterijų, dėl e, požiūrį, dėl lytį. E, Dėl misijos Gruzijoje jūs labai gerai žinote ir norėčiau pastirauti, kaip jūs vertinate šios misijos sėkmę. Ačiū. Pane ambasadoriu, prieš suteikdamas vėl jums žodį noriu pasveikinti Indonezijos delegacija, kurie atvyko į mūsų posėdį, tai yra National Resilience Institute Indonezijos tokia struktūra, kuri apjungia kariškius ir civilius aukšto rango Indonezijai. Dabar jie atlieka strateginį tyrimą Briuselėje ir atvyko į mūsų posėdį. Labai sveikiname Jūs, ačiū, kad apsilankėte pas mus. Uh, Noriu pristatyti Jums kontekstą. Šiandien pakomitėje mes priimame ambasadorių Haber, štai sėdinti šalia manęs. Mes kalbame apie CPCC, tai mūsų žargonas. Aš gal angliškai pasakysiu, kad tai yra civilinio organizacijų planavimo ir vykdymo pajėgumų struktūra ES. Ir ponas Haber yra atsakingas už vadovavimą tai struktūrai, kuri valdo visas operacijas vykdomas civilinių krizių kontekste visame pasaulyje tai yra ši struktūra atsakinga už tokių misijų priežiūrą. Ačiū Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. O dabar iš karto perduosiu žodį ambasadoriui, kad jis galėtų atsakyti į klausimus. Po to išklausysime ir jūsų pasisakymą. Taigi, ambasadoriu, žodis jums. Ačiū labai. Aš atsakysiu į klausimus iš eilės. Dėl saugyklos. Saugykla be abejo yra priemonė greitai veikti ir dauguma mūsų misijų vykdomos aktyvuojamos gana lietai, pavyzdžiui, Kosove, tai užtruko beveik metus. Ir e, kartais reikia labai greitai mobilizuotis, kaip pavyzdžiui buvo Gruzijoje. Reikėjo pradėti misiją e, praėjus dviem savaitėm po e, tarybos sprendimo. Ir žinoma, buvo nemažai trinties, buvo e, daug pirkimų dar nebaigta atlikti, e, ypač e, buvo daug neįspręstų su saugumu susijusių problemų. Taigi, viena vertus, naujos greito mobilizavimosi priemonės galėtų mums padėti, bet jos ir kainuotų papildomai. Taigi yra ir e, tokių saugiklų ir pranašumų ir e, trūkumų. Dėl pono e, Galerio klausimo, dėl, galima būtų paminėti Frembergo sutartį susijusią. Tai yra pagrindų sutartį dėl įrangos, dėl transporto priemonių įsigijimo. Uh, Buvo viena e, pagrindų sutartis, kurią naudojame e, dėl automobilių ir sutarties partneris negalėjo patiekti šarvuočių automobilių ir atrodo buvo e, pasirinkti pasirinktos septynios rūšis, trylikos įvairių spalvų e, ir mm, galiausiai buvo gauta tik balta spalva, nesvarbu ar tai buvo e, jungtinių tautų ar e, kitų organizacijų automobiliai. Buvo sudaryta ir kitų pagrindų sutarčių, bet dėja po to, kai jau buvome nusipirkę e, reikiamos įrangos pagal įprastinę procedūrą. Tačiau dėja e, šarvuočiai dar nebuvo išbandyti. pagal duras e, programą ir reikalavimai susijęs su tuo e, skubiu mobilizavimus yra gana griežti, todėl kartais mes pasirenkame saugyklą, saugyklos priemonę. Personalas, ypač iš teisingumo ir policijos struktūrų, mes dėl jo kreipiamės į valstybės narės ir valstybės narės kreipiasi nacionalinės ministerijas, kurios priima sprendimus Žinoma, ministerijos e, turi e, rimti savo hierarchijos sistemomis e, ir konsultuotis su personalu, kuris iš tikrųjų dalyvautų misijose. Taigi sistemoje tikrai yra daug veikėjų. Čia geriausias pavyzdys būtų Vokietija, Žinau, kad sąlygos yra itin sudėtingos, ten yra federalinė policija, yra valstybės policija ir e, kai e, kuriuose federalinėse žemėse yra tam tikrų finansavimo problemų, aš tą suprantu ir jeigu pareigūno reikia tik porai mėnesių, mes tikimės, uh, nacionalinių e, institucijų supratingumo, bet e, kartais, žinoma, e, labai sunku susitarti dėl tam tikrų dalykų. Ir ateityje, kalbant apie misijų personalą, noriu pasakyti, kad dažniausiai į misijas vyksta žmonės, kurie jau buvo penkiose, šešiose misijose. Taigi, kaip minėjau, kartais reikia apeiti tam tikras procedūras, kad gautume personalą. Ir verta taip pat dar kartą paminėti mūsų konkurentus, jungtinės tautas, kitas organizacijas. Es mums yra artimiausia ir todėl mes turbūt turėtume remtis es požiūriu, kad mūsų misijos būtų kiek įmanoma sėkmingesnės personalo požiūriu. Civilis e, NATO komponentas. Žinoma, e, NATO gali laisvai taikyti įsame strategiją ir vis e, labiau darosi akivaizdu, kad karinėse misijose taip pat reikia civilio aspekto, yra tam tikra pripažinta metodika, Jūs atstovaujate daugeliu NATO šalių ir kyla klausimas, kaip mums spręsti tas problemas. Kaip jau sakiau, ES e, turi e, gana didelį pranašumą palyginti su NATO. Turi, žinoma, daug ir trūkumų dėl planavimo masto, dėl išteklių masto. Mes tikrai negalime lygiuotis e, su NATO. Bet kita vertus, su komisijos priemonėmis, su visais civiliais instrumentais potencialiai mes e, turime gerokai platesnį priemonių, konfliktų sprendimo priemonių pasirinkimą. Ir manau, kad mes turėtume skatinti tą pranašumą ir jį palaikyti. Kortenbergas ir nacionalinės būstinės, jūs minėjot, na, kodėl atsiranda tokia asimetrija. Tai jau yra sena diskusija, kuri prasidėjo dar dešimtajame dešimtmetyje. Ypač e, jungtinėje karalystėje nepatinka, kad yra dubliuojamos NATO struktūros. E, žinoma, kyla e, rentabilumo, ekonomiškumo klausimas. Galbūt galėsime rasti atsakymą. Bet tą turi spręsti valstybės narės, ne aš. Aš tik galiu paminėti, kad e, būtų labai naudinga turėti praktinės veiklos buveinę, būstinę, nes koordinavimą gana sudėtinga įgyvendinti tokiomis sąlygomis, kai viena organizacija yra labai nutolusi nuo e, kitos ir todėl e, reikėtų labai glaudžiai bendradarbiauti. Jūs e, pateikėt kelis klausimus. Ar mūsų žmogiškiai ištekliai yra pakankami? Manau, kad mes turime tikrai labai gerų darbuotojų. Jie kuria įvairias iniciatyvas, imasi iniciatyvos, kai atsiranda kokiu nors nenumatytų situacijų. Bet apskritai, kalbant apie mūsų žmogiškuosius išteklius, yra įvairių skirtumų, yra įvairių pasirengimo skirtumų įvairiose valstybėse narėse. Skaičius, skaičius Na, manau, kad čia dilemos neįmanoma išvengti. Yra Išdai yra jų krizės valdymo politika ir ne, ne visur šie procesai vyksta vienodu tempu. Mes dirbame tokiamis sąlygomis, kad mes kai kuriuose valstybėse narėse neturime pakankamų finansinių lėšų ir tos problemos negalime įspręsti, jeigu e, tik tai komandiruotus darbuotojus e, pasitelktume. E, E, jeigu samdytume e, laisvoje rinkoje, manau, kad tokios problemos neturėtume, bet turėtume turėti atitinkamų e, finansinių pajėgumų, turėtume turėti lėšų tam. O kas dėl komandiruočių, visa tai visada priklauso nuo valstybių narių finansinės padėties ir mes tą labai aiškiai jaučiame kiekvieną, kiekvieną dieną savo darbę. mūsų personalo ir CPCC bei misijų personalo atitikimas. CPCC mes e, e, turime 60 autorizuotų darbuotojų, CMPD turi 70 ir e, karinio personalo turime 180, galbūt žinote. Ir galiu tik pasakyti, kad 60 darbuotojų nepakanka dirbant su aštuoniomis misijomis. Kariškiai taip pat teikia savo skaičiavimus, bet e, jų skaičiavimais yra maždaug 120 misijų, kurioms vadov. kad misijoje štabe turėtų būti apie 120 asmenų. Uh, Ir um, mes turime aštuonias misijas, kurios yra labai ne viena rūšis, todėl um, problemų yra įvairių ir tikrai manome, kad um, neturime pakankamai personalo. Viskas priklauso nuo uh, valdymo ir uh, Kosovo misija, pavyzdžiui, yra mūsų didžiausia misija ir joje dirba tik trys mūsų nuolatiniai darbuotojai. Jie yra labai geri ir jie susitvarko, bet e, vienam iš jų perėjus kur nors kitur, visas tas kortų namelis e, iš karto sugriūtų ir viskas. Taigi tikrai neturime pakankamai darbuotojų. Turime taip pat e, Briuselėje palaikomųjų darbuotojų, kurie dirba su misijomis. Šie darbuotojai atsako už tokius klausimus kaip e, pirkimai, pavyzdžiui, bet e, mes be abejo vis tiek turime tai derinti su mūsų personalu ir e, turime išlaikyti ir tą personalą, ir CPCC personalą, kad misijos būtų vykdomos. Ir tai reiškia, kad mūsų pajėgumus reikėtų stiprinti. komisijos tarnybos. Jūs e, žinote, kad su komisijos tarnybomis mes e, labai glaučiai bendradarbiaujame, e, bendradarbiaujame su išorės reikalų tarnybomis, su jais dabar aptariame ir saugyklos klausimus, ir uh, bendrų jungtinių paslaugų e, centro klausimus ir e, suprantame, kad e, tokia veikla neturėtų būti tarp institucinė, tai turėtų būti CPCC veikla. Aš nenoriu apriboti komisijos priežiūros uh, funkcijų be abejo turi būti užtikrinamas visiškas skaidrumas ir priežiūra, bet mes norime kiek įmanoma geriau vykdyti savo misijas. Mes kiekvieną dieną su misijomis kalbamės telefonu, labai gerai suprantame jų poreikius Ir dabar CPCC e, yra tarp misijų ir pirkimo ir e, tai nėra visiškai e, tinkama procedūra. Turi būti tiesioginis kontaktas, kad būtų aišku, ko reikia misijai. ir dėl to reikėtų suderinti tokį jungtinį centrą su e, komisijos e, priežiūros e, funkcijomis. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir į tai žiūriu kaip į vieną pagrindinių Europos misijų trūkumų. Iš pradžių Gruzijoje, pavyzdžiui, e, dirbo SBO ir e, jungtinės e, tautos, taigi galėjome palyginti. Buvo mobilizuota nemažai personalo ir mes galėjome palyginti, palyginti visiškai skirtingas metodologijas. Ir tas derinimas yra labai svarbus, norint, kad misija būtų sėkminga. Ir kitas dalykas yra, žinoma, žmogiškiai ištekliai. In... Dabar kalbant apie pasiūlymus išdėstus jūsų pranešime, tai turiu pripažinti, kad per tuos du mėnesius, kiek aš dirbu šiame poste, neturėjau galimybės dar visko išanalizuoti detaliai. Aš turėsiu atidėti e, šiuos klausimus iki kito mano apsilankimo jūsų komitete. Ar atsakiau jūsų klausimus?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 Jūs be abejo galite pasakyti tą, ką jūs pageidaujate ir, ir papildyti tuos atsakymus. Dėl ponios Nikolai klausimo, dėl mokymų misijos, be abejo, kiekvienai misijai reikia mokymų dalies, kad žmonės susipažintų su situacija vietoje. Ir čia saugumas yra itin svarbus, tai reikia integruoti į bendrą misijos saugumo kontekstą nuo pat pirmos dienos, taigi reikia įvertinti vietos aplinkybės, kultūrinius skirtumus na, ir, ir, ir, ir santykius tarp lyčių, ir kas yra labai svarbu Afganistane ar Irake. Mes ruošiamės, visų pirma, aišku, tas mokymas vyksta prieš e, misijos dislokavimą, kai kuriais atvejais tai yra labai plataus atvejo, plataus masto mokymai, Švedija, Danija ir taip toliau, čia kitos valstybės irgi gali prisijungti, tačiau bendrai vertinant yra didelė simetrija tarp dalyvavimo misijoje ir apmokymo, tai mes turime PCC užsiimti tuo. Tai yra labai svarbu, nes juk susamdai žmonės ir kai tik tai turi juos jau, tai jo aišku, jau spaudžia laikas, to žmonės reikia dislokuoti iš karto, nori vykti į vietą kaip galima greičiau. Jų, nu, š, juos siunčiais ša, šalis nori atlaisvinti to žmonės kaip galima greičiau ir, ir kada da, tada tuos mokymus surenks, ar čia Briuselėje, ar kai jau jie nuvyks tenai į vietą, tada tai jau aišku įtakos misijos efektyvumui. Mes nelabai daug turime to laiko persiklojimui e, tų, tų funkcijų. Jeigu naujas žmogus atvyksta į vietą, jis turi savaitę apmokymams, bet prieš jį buvęs darbuotojas jau, jau išvyksta. Tai čia problema. Gal iš tikrųjų čia reikėtų tuo klausimu padirbėti. Bet mokymai yra toks klausimas, kuriam mes skiriame milžinišką dėmesį. Dabar kriterijai, pagal, pagal ką samdomi žmonės, kai nekalba būtent pagal darbo sutartis kai kalbame apie komandiruojamus darbuotojus, atsiprašau, tai yra, aišku, valstybės narės jos parenka. O dėl vadovų, tai čia mes turime atrankos procedūrą, aišku, jūs ją žinote, tai iš esmės tokia pati kaip ir visoje ES, yra interviu ir taip toliau. Dabar dėl Gruzijos, ar tai buvo sėkmės atvejis? Na, manau, kad šią temą būtų galima dar pusvalandį kalbėti. Labai trumpai pasakysiu. Misija padarė tai, ką galėjo padaryti. Manau, dabar atėjo laikas jau politikai perimti viską į savo rankas. Aišku, sunku yra užtikrinti tą perėjimą nuo e, misijos prie politikos, nes panašu, kad tai misija tarsi turėtų būti po politikos pakatilas, bet taip nėra. Ačiū, ponė ambasadoriu. Dar du paskutinius klausimus turėčiau kolegų, ponas Vaigel. Uh, uh, Iš tikrųjų, tai yra pridėtinė vertė sukūriama, kai tokį postą užima asmo, kuris turi patirties vietoje, praktinės patirties. Taigi, ponė ambasadoriau, labai svarbu, iš tikrųjų idealu yra tai, kad jūs čia kalbate pasiremdamas ir savo praktinę patirtimį. Kadangi jūs dirbote Gruzijoje, aš noriu išplėsti mūsų diskusijas ir užduoti klausimą ar yra poreikis, ar yra pridėtinė vertė, pavyzdžiui, turėti misiją Kalnų Karabache. Aš suprantu, kad mes neturime tokio pobūdžio misijos Kalnų Karabache. Aš norėčiau paklausti, pavyzdžiui, gal SBO galimos misijos, koks būtų vaidmuo. Bet esmė yra tokia. Problema yra, yra situacija įstrigusi aklavietėje, nežiūrint kai kurių tokių gal optimistiškų pareiškimų, kuriuos mes išgirstame iš Minsko grupės atstovų. Tai toks būtų mano klausimas. Ką galime padaryti mes, ką gali padaryti ES. Tarp kitko, neatstovaujama Minsko grupėje uh, Tikrai gal čia, na, nepraleisiu tos progos pakritikuoti. Manau, kad mums turi būti atstovaujama, kai na kalba apie Kalnų Karabaho misiją. Ir paskutinis klausimas būtų dėl Rafos perėjimo punkto. Taip suprantu, nuo gegužės 11 dienos jau mūsų ten nebėra, nebėra mūsų misijos. Ar, ar pratesta Rafos misija? Ivo, I take your point that you, you like France anyway. Ivo, bet aš suprantu, kad vis tiek Prancūzija jums patinka. Pastaron. Uh, thank you, Mr. President. Thank you, Ambassador Hall. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ambasadoriau. Haber už tai, kad uh, išsamei viską pristatėte. Man atrodo, pirmą kartą aš kažką pradedu suprasti dėl to CPCC. Žinau, kad neturėtume visų misijų atskirai analizuoti šiandien, bet vis tiek norėčiau akcentuoti Gruzijos aspektą ir Nikolai dėl to teiravosi ir užduočiau du konkrečius klausimus. Visų pirma, misijos mandatas baigėsi šių metų rugsėjį. Galvojant apie kitą mandatą, mm, kokios trukmės jis galėtų būti, kokios diskusijos vyksta apie, kokį, ko, apie kokią trukmę. Ir dabar Andritis Kevičiai, ar jis toliau dirbs, ar jį kas nors pakeis, kažkas bus uh, pasamdytas tam apmokymėms tiems prieš misiją. Antras dalykas, girdėjau, kad bus apjungtas mandatas uh, specialaus atstovo ES Pietų Kaukazui ir Gruzijos kriziai. Kaip ar bus tie mandatai apjungti, kaip čia, ar, ar ES monitoringo misijos Gruzijoje, ta misija kažkaip bus jungiama su specialiųjų tų atstovų funkcijomis. Panas ambasadoriu, prašom. Labai ačiū. Dėl Kalnų Karabacho konflikto, kaip jūs sakėte, SBO už tai yra atsakinga. Uh, tai yra Minsko grupė. Aišku, tokiuose konfliktuose visuomet yra tam tikra konkurencija tarp institucijų, tarp galimų o, misijų organizatorių, pavyzdžiui, SBO ir ES, ir tai buvo aiškiai matoma ir Gruzijoje nesitikėkite, kad e, iš mano patirties Gruzijoje aš dar kažką galėčiau pasakyti ir apie Kalnų Karabachą, nes iš tikrųjų tai yra visiškai kitoks regionas ir net ir, pavyzdžiui, Gruzijoje, Pietų Osetijos ir ir Abhazijos abu du šitie konfliktai yra tarsi visiškai skirtingi. Aišku, jeigu turėtumėm mandatą, galėtumėm dislokuoti, nusiųsti misiją į Kalnų Karabachą, bet e, ir paties BO, man atrodo, labai norėtų tai padaryti. Ar tas dabartinis sutarimas dėl Minsko grupės būtų pakeistas, ar turėtų būti pakeistas viršė mano įgaliojimus? E, turiu pasakyti, kad aplinka Kalnų Karabache būtų daug pavojingesnė nei Gruzijoje. Kaip žinote, prie sienos kasdien vyksta susišaudimai. Uh, Azerbaidžanas labai smarkiai ginkluojasi, mm, asimetrija tarptų dviejų šalių labai auga. Šį pavasarį daug ekspertų e, baiminosi, kad bus iš tikrųjų e, sprogimas situacijos. Gali būti, kad gal mes ten nusiųsime misiją, tačiau viskas priklausys nuo politinių e, pasvarstymų, ką reikėtų daryti ir kaip tai reikėtų daryti. Dabar dėl Rafos e, pereimo punkto. E, misijos ten nebėra nuo 2007 metų, kuomet Hamas perėmė gazos ruožą kadangi ES klasifikuoja Hamas kaip teroristinę organizaciją ir kadangi buvimas Rafos pereimo punkte būtų reiškęs, kad mes bendradarbiaujame su ta organizacija, tai buvo neįmanoma. Taigi ta misija yra neaktyvi, neveikianti. Tačiau ji vis dar yra ten, bet labai sumažintų apimčių. Ir čia pagal sutarimą dėl judėjimo ir, perėj, ir prieigos sudarytos su Izraeliu ir Palestinos teritorija 2007 metais, kuomet Izraelis evakavosi iš gazos ruožo. Jeigu mes misiją uždarytumėm, tai ta, ta, tas punktas būtų kaip ir nevykdytas. Taigi mes laikome tą misiją ten labai mažo, mažos apimties. Aišku, kritika yra labai griežta, bet uh, Izraelis neturi konkrečios perspektyvos, neturi dar konkrečių pla, planų, ar, ar, iki, ar ta misija bus atgaivinta ar ne, bet paprašė iki metų pabaigos išlaikyti ją ten vietoje. Dabar uh, PSA turi priimti sprendimą šio klausimu iš esmės. Nuo rugsėjo 14, kuomet pasibaigs mandatas, tai jis bus pratestas e, tikriausiai vieneriems metams. Su Gruzija tai yra įprasinis atvejs. E, generolas Tiškevič dar nėra tame poste, jis e, pradės vykdyti pareigas tik tai nuo Liepos 18, man atrodo. Ir jo mandatas bus bent jau iki kito mandato. Tikrai mes neplanuojame, kad jisai tik, dvi, tik du mėnesius e, dirbs tose pareigose. Atsiprašau, ne viską pasižymėjau. Kokie dar buvo du klausimai? Ah, yeah, the two uh, äh, USRs. Well, as you are aware, the two USRs were merged. Um, kaip jūs žinote, du specialieji atstovai jų um, įgaliojame apjungti. Dėl pietų Kaukazo bus parinktas naujas žmogus. Kuomet aš buvau misijos vadovas Gruzijoje, tai dar du specialiai atstovai buvo atskiri. Aš palaikiau glaudžiau ryšių su abiejais iš jų, kaip ir su ES delegacija. Uh, Kaip misijos vadovas aš taip pat dalyvavau ir Ženevos konve, e, diskusijose. Ir Pierre Morel buvo tuomet vienas iš tų specialių atstovų. Taigi, tai yra politinis sprendimas. ES specialiųjų atstovų pozicija delegacijoms apsunkina o, politinių o, pajėgumų plėtojimą, nes tol, kol yra tas specialusis atstovas, aišku, kad jam yra teikiama pirmenybė iš, iš vyriausybės pusės, iš tos priimančios valstybės priimančios pusės. Delegacijos vadovas yra tarsi, na, kažkokia tai netokia svarbi pozicija. Taigi tai pabrėžia uh, būtinumą visas delegacijas aprūpinti konsultantų patarėjų reikiamais visais pajėgumais. Ir aišku, labai svarbu ir dabar dedamos pastangos užtikrinti, kad ES būtų atstovaujama kaip viena veikėja, kad nebūtų taip čia ir misija kažkokia tai, ir delegacija dar kažkokia tai, ir viskas atskirai. Uh, delegacijos daugeliu atveju e, tarsi skirsto visą gėrį toms priimančioms valstybėms valstybėms. Tai yra ir programos vykdomos, ir vizų e, režimos paprasinimas, ir ryšių su ES suartinimas ir taip toliau. Tuo tarpu misijos tik tai reikalauja kažko, tai kažkokio tai geresnio politinio elgesio, kažkokių tai reformų priemonių vietoje. Apjungus tuos du, e, to, to, tos du vienetus būtų vieninga tokia pozicija, kad, kad nebūtų taip, kad viena ranka kažką duoda, kaž, kita ranka kažko reikalauja, tik tai, kad būtų tai yra vieninga visa visą poziciją, kad tie veikiai būtų apjungti į vieną ES atstovavimą. Sorry, about... Atsiprašau, jūsų pats pats pirmasis klausimas buvo dėl CPCC. Okay. So, okay. Okay, so the, then I've answered all the questions. Na, tuomet turbūt esu atsakęs jau į visus klausimus, bent jau taip tikiuosi. Pone ambasadoriu, manau, kad jūs iš tiesų atsakėte į visus klausimus. Norėčiau pritarti, ką sakė kolega Taram. Jūsų atstovaujama struktūra tikrai sunku uh, aprašyti, kaip ji, kaip ji veikia, kokias pozicijas užima. Manau, kad jūs tikrai patenkinote mūsų lūkesčius. Labai reguliariai nuo šiol su jumis susitiksime su kiekvienos iš aštuonių misijų atstovais, vadovais. Mm, atrodo, 12 Liepos, kai kalbėsime apie civilinę misiją ir taip pat e, karinę misiją su jūsų anal, su analogiškas pareigas užimančias MPD vadovu. Uh, Kongo misiją. Taigi 12 Liepos visus tuos, visas tas temas aptarinėsime. Na, o šiaip labai aišku už visus paaiškinimus. Linkiu Jums sėkmės pradė, pradedant eiti naujasias pareigas ir e, apskritai juose. E, sėkmės ir iki greito. Ačiū Jums, pirmininkė. Aš labai trumpai, trumpam norėčiau suteikti žodį svečiams iš Indonezijos. Kokia rizika? National Resilience Institute atstovai, jų valdytojas taip pat norėtų pristatyti šį institutą. Taigi, ponas valdytojau, ačiū pirmininkė. Aš pasinaudosiu progą ir kalbėsiu prancūziškai, nes jūs pats kalbate prancūziškai. Gaila, kad indoneziečių kalba negaliu kalbėti, nes vertimas nenumatytas. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums. Labai džiaugiuosi galėdamas būti Europos parlamento pastate. Mes pradėjome demokratizacijos procesą nuo 98 metų. Labai ačiū, kad mus priimate kartu su visais dalyviais ir dalyvaujame klausimuose, kaip dalyvauja ambasadorius, ambasadorius ir kiti politikai. Mūsų National Resilient Institute delegacija daugiausia susideda iš politikų, taip pat yra joje kariškių, policijos atstovų Sumatros atstovų. Pirmiausia, jėga buvo sutilta Džakartoje, tačiau dabar jau regionai gavo autonomiją ir būtų labai įdomu indoneziečiams susipažinti išsamiau su demokratizacijos procesais. Mes taip pat turime savo tarpę ir vyriausybės atstovų. Taigi ir vyriausybės atstovai, ir atstovai iš e, vyriausybinių, bet ir ne iš, vyriausy, iš nevyriausybinių organizacijų dalyvauja mūsų darbe. Mūsų misijos čia tikslas susipažinti su Europos parlamento vaidmeniu. Vyksta valdymas ir panašiai. E, po bombardavimo 2002 metais Balyje politinės ir socialinės ekonominės sąlygos Indonezijoje labai pasikeitė. Dar norėčiau pasiaiškinti, kaip veikia įstatymai nukreipti prieš radikalizavimą. Mūsų tikslas yra strateginis, mes norime strategiškai palyginti, kaip, e, palyginti, kaip veikia aukščiausi e, biurokratijos lygmenį, lyg... valdymo lygmenys. Taigi, Mums labai įdomu, kaip veikia Europos sąjunga su šaknimis išaujant radikalizaciją. Taigi norėčiau padėkoti Jums, kad priimate mums, mus ir labai įdomu bus su Jumis padiskutuoti. Pane valdytojau, ačiū. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už tokį puikų prancūzų kalbos mokėjimą. Tikrai labai nelengva ją išmokti. Ačiū, kad atvykote. Kai kalbėjote apie deradikalizaciją, tai yra, turėjote galvoje kovą su ekstremizmu? Taip jūs teisus. Terorizmas, ginklavimasis, polimai, atakos. Kai kurios gyventojų grupuotės galbūt nėra vadintinos teroristais, jie tiesiog radikalai ir labai sunku su jais tvarkytis, gal jūs turite patirties šioje srityje, kaip Europos parlamentas kovoja su ta deradikalizacija. Kokių žingsnių įmatės, kokias studijas atliekate ir panašiai. Na, tema iš tiesų labai plati ir dėja atsakymo vienareikšmiško ir išsamaus mūsų pakomitetis duoti negali. Apskritai paėmus visas e, Europos projektas, visos institucijos, tame tarpe ir parlamentas, buvo kuriamos E, deradikalizavimo proceso eigoje, nes e, Europos projektas kaip tik tais ir atsirado siekiant sutaikyti Europos kontinentą. Visas valstybės, kurios labai ilgai kariavo toje, tame pačiame žemynė, sutaikyti. Taigi tas projektas yra iš tiesų projektas nukreiptas prieš ekstremistus, prieš jūsų vadinamus radikalus, tai visos institucijos kaip tik tai remiasi tokiomis vertybėmis ir jų darbas yra pats geriausias tų vertybių skleidimas. Dabar įstatymų teisės aktų leidimas, tai kiekviena valstybė narė yra suvereni šioje srityje, ypatingai kalbant apie teisės aktus e, nukreiptus e, kovai su terorizmu. Čia kiekviena valstybė turi savo e, teisės priemonių arsenalą ir juos pasitelkusi kovoja su ekstremizmo praiškomis. Mes parlamente turime civilinių e, teisų, e, pilietinių teisų ir laisvių komitetą, tai yra labai svarbus komitetas, jisai dirba kuriant bendresnės teisės nuostatas ir rekomendacijas, kurias galima teikti Europos komisijai. Kaip laikytis įvairių teisių, pilietinių teisių, kaip harmonizuoti teisės aktus ir universaliai pripažintas nuostatas, kurias mes kaip ES skatiname e, viso pasaulio lygmenių. Žinoma, yra dar ir e, žmogaus teisų e, sutartys, baudžiamosios teisės sutartys ir mes turime uh, E, žmogaus teisų teismą, e, ten galima e, kreiptis, jeigu nepakankamas duodas atsakas iš nacionalinių institucijų bei teismų. Tada galima kreiptis į Europos teismą. Tai yra paskutinė instancija, į kurią galima kreiptis, pati aukščiausia e, ES sąrangoje. Tačiau norėčiau paraginti šiuo klausimu padiskutuoti su lybe komiteto atstovais, nes jums iš tiesų būtų labai įdomu, turbūt būtų išsiaiškinti, kaip jie dirba, siekiant užsitikrinti didesnį harmonizavimą ES, kalbant apie įvairius, įvairias teisinės sistemas. Mes labiau techniniais dalykais užsiimame e, kova su terorizmu, Taryboje yra koordinatorius tiksliau tais klausimais. Na, o kalbant apie kovą su terorizmu, tai nėra viena bendra politika, tai yra strategija tiesiog, ko kiekviena valstybė narė pati sprendžia, suvereniai sprendžia, kokias pajėgas skirti ką gali padaryti. Ir tą lemia labai daugelis faktorių ir jų geografinės padėtis ir, ir, ir, ir, ir dydis ir pajėgos. Taigi šiame e, saugumo ir gynybos komitete mes daugiau žiūrime, kaip vykdomos ES išorės operacijos, nesvarbu, ar tos operacijos yra pilietinės, kaip matėte šį rytą aštuonias tokias turime, e, ar tai būtų karinės misijos. Šiuo metu, kaip, kaip žinote, mes už ES turime tris karinės misijas, taigi tas ir yra mūsų vaidmuo. Žinoma, mūsų komitetas taip pat kalba, e, bendrauja ir su e, asmenimis kovojančiais prieš terorizmą. Tai Štai ką galėjau Jums papasakoti, pasakyti, galbūt kiti kolegos norėtų kažką pridurti, ponas Galeris, ne, ponė Nes, ne. Euh, non, je, je, euh, Aš tik norėjau pasveikinti euh, šią labai svarbę delegaciją iš Indonezijos. Mm, draugę su vyru turėjome galimybę nemažai pavažinėti po Indoneziją. Aišku, ne po visur, nes jūsų valstybė tiesiog milžiniška. Tiesiog norėčiau pasveikinti Indonezijos valdžią, kuri deda daug pastangų jau keliarius metus, būtent kovodama su radikalėjimo praiškomis. Matome iš tikrųjų, kokie didžiuliai pavojai grėsia tai valstybei, visų pirma, Indonezijos gyventojams patiems. Aš e, labai tikiuosi, kad lankydamiesi čia turėsite galimybę pasikeisti patirtimi, išgirsti naujos informacijos, kuri galbūt bus jums naudinga. Ačiū. Jei e, leistumėte, aš irgi norėčiau pridurti, jog Indonezija yra viena iš valstybių, su kuria ES yra vykdžiusi tokių būtent operacijų užsienyje, pavyzdžiui, Ačiū. Tikrai buvo vaisting, vaisinga operacija, kurioje dalyvavo ES. Indonezija yra viena iš retų Azijos valstybių valstybių, kuri tiesiogiai turėjo galimybę patirti ES e, operacijas, ES darbą, dalyvauti tarpininkavimo operacijose tiesiogiai. Pirmininkė e, nacionalinio atsparmų instituto vardu norėčiau padėkoti Jums E, norėčiau padėkoti Jums taip pat už didžiulę pagalbą suteiktą po tsunamio. E, tikrai e, viskas vyko be priekaištų, viskas buvo padaryta labai efektyviai ir labai daug Indonezijos gyventojų gavo didžiulę pagalbą iš ES ir turėjo galimybę patirti Europos bendrijos paramą. Norime labai nuoširdžiai padėkoti visai Europos bendrijai už tai. Ačiū Jums Valytojo už jūsų žodžius. Dar kartą sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Linkime Jums tikrai konstruktyvaus, vaisingo vizito. Mes džiaugsimės galimybėmis su Jumis susitikti ir ateityje. Sėkmės Jums šiandien. O mūsų posėdis baigėsi, susitiksime Liepos 12 dieną, vyks klausimai dėl Kongo demokratinės respublikos misijos. Ačiū.